Okay, good morning to you all uh, and Sveiki, mėly kolegos. Uh, šį rytą draugę su AFET komitetu uh, aptarinėsime abiems komitetams labai įdomią temą. Kalbėsime apie kitą DFP ir iš, išorio finansavimo priemonių finansavimą. Kaip jūs žinote, mūsų dėrybinė grupė draugė su taryba ir komisija stengiasi dėrėtis ir užtikrinti, kad ta priemonė turėtų pakankamą biudžetą, kuris atitiktų mūsų ambicijas ir užtikrintų pakankamą vaidmenį parlamentui tiek priežiūrai, užtikrinant tiek ir e, suteikiant politinę kryptį. E, jūs žinote, kad e, per dėrybas parlamentas nusprendė užšaldyti kelias dėrybinės sritis - valdymą, išlaidų lubų, migracijos ir Europos tvaraus vaistimosi fondo plus panaudojimą dėl pastarojo. Toliau galima diskutuoti dėl techninių aspektų. Kai dėrybos baigsis, prasidės programavimo procesas ir tai yra būtent tas momentas, kai svarbiausios veiksmų sritys ir biudžetai bus apsprendžiami daugiametėse ir kasmetinėse programuose. E, programavimo procesas yra konkretus žingsnis, e, e, skiriant asignavimus ir apsisprendžiant dėl prioritetinių sričių E, vienam e, kitam regionui ar šaliai. Šiame procese, atsižvelgiant į tai, kad finansinė priemonė yra lanksti, parlamentui turi būti sutenkama pakankamas vaidmuo, pavyzdžiui, nustatant mechanizmus konsultacijoms ir reguliarioms ataskaitoms, o taip pat užtikrinant didesnį skaidrumą ir e, pasidalinimą dokumentais. Programavimo procesas taip pat yra galimybė užtikrinti, kad e, parama bus veiksminga ir kad e, programavimas bus koordinuojamas e, su visais ES veikėjais ir institucijomis. O dabar aš suteiksiu žodį kolegai iš AFET. Labas rytas kolegos, niekas nebejoja, kad programavimo procesas yra svarbus mūsų uh, E, lėšų išorės veiksmams e, paskirstimo elementas. E, tai taip pat aspektas, kur mes matome daugybę galimybių pagerinti mūsų bendradarbiavimą su komisija ir išorės veiksmų tarnyba. Todėl mes sveikiname šią galimybę geriau suprasti šitą programą procesą ir įtraukti parlamentą į jį. Kalbant apie kai kaiminystės vystimus ir taptinio bendradarbiavimo priemonę ir e, mūsų pirminę e, poziciją parlamentas taip pat išreiškė lūkesčius, kad komisija ir e, IVT e, sustiprint savo koordinavimą e, ir e, šios priemonės valdymą. E, taigi mes e, šiandien e, tikimės išgirsti ir prelegentų nuomonės e, šiomis temomis. E, pristatysiu e, šios dienos mūsų svečius Aleksai Jones ir vyr politikos pareigūnas Europos išorės veiksmų komandoje, kuri dirba Europos vystimosi politikos valdymo centre. Ponas Felix Fernandes Šo yra DEFCO direktorius O ponas Filibertas Serjani Sebregondi e, vadovauja e, vienam iš skyrių Europos iš, iš, e, išorės veiksmų tarnyboje. Taigi, nieko nelaukdamas, suteiksiu žodį ponui Aleksijai Jones, suteiksiu jums 10 minučių. Dėkuoju, pirminkė, ačiū už kvietimą. Man yra garbė ir gera galimybė pasikeisti su jumis nuomonėmis, su abiem komitetais apie labai svarbu 2021-2027 mm, finansavimo laikotarpio išorės veiksmų finansavimą. Mes e, galime pasimokyti iš ankstesnio programavimo proceso e, tiek ir centre, tiek ir vietose. Ir todėl atidžiai e, stengiamės išgirsti naujus pasiūlymus, atsižvelgdami į naujas iššūkius, kuriuos šis naujasis bendradarbiavimo, naujojo bendradarbiavimo priemonė mums kelia. Programavimo laikotarpis yra labai sudėtingas sprendimų prieimimų procesas, kuris vyksta kartą per septynis metus e, ir per kurį komisija ir išorės veiksmų tarnyba apibrėžia ES pagrindinius prioritetus bendradarbiaujant su e, valstybėmis partnerėmis ir taip pat skiriant asignavimus. Kitaip sakant, e, jo metu nusprendima, kur, kiek ES išorės e, veiksmų finansavimo lėšų bus išleidžiama. E, tai apima intensyvų dialogą su daugeliu objektų, pradedant nuo partnerių valstybių e, ir baigiant ES institucijomis, taip pat ir Europos parlamentu. Be jokios abejonės valstybių narių vaidmuo e, teisiškai įrašytas į atitinkamus teisės aktus, tuo tarpu Europos parlamento vaidmuo nėra taip aiškiai apibrėžtas. E, ir e, dėl jo galima kalbėti per dėrybas. Šis Procesas iš tikrųjų labai sudėtingas, bet naujasis programavimas, atsižvelgiant į jo mastus ir tikslus, kelia dar didesnių tikslų. NDICI programavimas iš tikrųjų bus beprecedentinis e, politikos e, e, ir e, finansinis darbas. Aš kalbėjau, kad e, eina kalba apie platesnį šitos priemonės mastą. E, išorės veiksmų tarnyba gauna platesnius įgaliojimus. Ši programa turi būti orientuota į politikos rezultatus, taip pat siekiama, kad išorės išlaidos būtų veiksmingiau išleidžiamos. Ir e, žinoma, e, apreptis e, yra daug platesnė negu vykstamasis bendradarbiavimas žvelgiant siaurai. Taigi reikia ieškoti naujų darbo ir programavimo metodų. Ko gero, šiuo metu svarbiausias uždavinys būtų pereiti prie e, strategiškesnio ir labiau integruoto programavimo, kuris galėtų paremti bendarbiavimą orientuotą e, į politiką, tuo pat metu e, atsižvelgiant į ES vertybės ir įsipareigojimus. O tai reiškia, kad reikia įvardinti ir apibriežti, kokie yra ES ir valstybių narių strateginiai interesai bendradarbiavime su mūsų partneriais. Taip pat reikia užtikrinti, kad tie tikslai atitiktų ir partnerių šalių nuosavus interesus. Strateginis integruotas programavimas taip pat reiškia, kad reikia mobilizuoti visą virtinį ES politikos priemonių ir e, išorės veiksmų E, įvairovę šiems tikslams pasiekti. Tai dideli iššūkiai. E, pastarojo metu analizė rodo, kad e, būtina pertvarkyti programavimo požiūrį ir metodus, jeigu norime, kad ES galėtų įgyventi savo ambicijas ir įsipareigojimus. Jeigu leisite, aš paminėsiu keturis svarbiausias iššūkius, kuriuos mes įvardyjome. Uh, ir kurie aiškiai rodo, kad lieka neatsakytų klausimų, bet taip pat ir e, naujų galimybių. Pirmiausia, ES yra stipriai įsipareigojusi e, įgyvendinti darbo tvarkę 2030 e, tvaraus vystimosi tikslų darbo tvarkę, bet taip pat yra pareiškusi, kad e, mūsų e, politika turėtų labiau remtis ES interesais. Taigi e, tie du interesai, 2030 darbo tvarkė ir tvaraus vystimosi tikslai yra tarpusavėje susiję, bet yra ir tam tikrų sričių, kur reikia daugiau aiškumo. Migracija, energijos saugumas, investicijų sklaida. Dar daugiau, nepaisant e, vykstančių diskusijų, e, tarp ES institucijų dar yra skirtingų požiūrių, dėl to ar tvaraus vystimosi tikslai e, turėtų būti pagrindinis starto taškas bendradarbiaujant su partnerėmis. Kitas neatsakytas klausimas tai kaip įvardinti ES prioritetus ir interesus. Europos politikos mechanizmas, e, kuris programavimo e, procesui sudaro pagrindą, yra labai platus e, ir apima labai daug veiklos ryčių. Ir tas rytis reikės aiškiau apibriežti ir prioritizuoti. Ir komisija ir IVT remsis vadinamuoju pre programavimo procesu, e, atlikdama e, atskirus vertinimus pagal atskiras šalis regionus, e, kad galėtų įvardinti bendruosius interesus, kurie egzistuoja tarp ES ir šalių partnerių. Taip pat tikimasi, kad ES ir ES komisijos politiniai prioritetai, žalesis kursas, skaitmenimas ir taip toliau taip pat atsispindės programavimo sprendimuose. Bet e, siekis e, laikytis pagrindinių interesų e, neturėtų pakengti mūsų valstybių partnerių autorystės jausmui, kalbant apie naujas programas. Toliau, kalbant apie sąsajas su darbo tvarkė 2030 ir pripažinimu, kad ta darbo tvarkė savo prigimtimi yra integruota ir reikalauja labiau integruotų veiksmų, kurie vieni kitus papildo, e, atsižvelgiant tai, e, vis tik niekas tikrai nežino, kaip geriau to pasiekti, kaip programuoti būtent integruotai. Taigi, e, pasiremiant tarpusavio sustiprinimu, sinergijomis ir taip toliau dirbti yra ypatingai sudėtinga. Egzistuoja alternatyvių, novatoriškų požiūrių, kurie išriškėjo neseniai, e, kurie leidžia išvengti e, susiskirstimo pagal sektorius ir izoliavimuose. E, daugiau e, dėmesio reikia skirti tvaraus vystimosi e, tikslų stebėsenos ir stengtis programuoti remiantis tikslais, galutiniais tikslais. Na ir dar vienas kelias yra užtikrinti, kad ES artimiau ir sistemiškiau turi bendradarbiauti su visais kitais e, subjektais, kurie dalyvauja tarptautinėme vystomajame bendradarbiavime. Čia reikia daugiau dirbti su vyriausybėmis, piliečių visuomenė ir taip toliau, užtikrinant, kad e, vystomosios strategijos e, būtų priimamos kaip savos. Ir Šis požiūris turėtų e, leisti sustiprinti ES kolektyvinę įtaką ir galimybę panaudoti savo svertus. E, naujoji situacija taip pat reikalauja, kad e, reikia geresnės koordinavimo veiklos su Europos plėtros ir vystimosi banku ir kitomis finansinėmis institucijomis, e, užtikrinant, kad teisingai bus e, panaudojamos Europos e, tvaraus vystimosti fondo plus lėšos. Ir visas tos partnerystės su įvairiais veikėjais yra būtinos. Bet ir čia iškyla praktinių problemų. Ta partnerystė įgyvendinant. Programavimo procesas dabar jau prasidėjo ir konkrečiai prasidėjo prieš programavimo procesas. NDICI e, programavimo procesas per kelis ateinančius mėnesius visiškai įsibėgės siekiant priimti daugiametes e, e, regioninės ir šalims skirtas atskiras programas, kad galima nuo 21 metų jau planuoti atitinkamas išlaidas. E, šiuo metu komisija rengia programavimo gairias draugės su išorės veiksmų tarnyba ir per kelis mėnesius išsiųstas gairias ES delegacijams valstybėse partnerėse, e, būtent e, jos vietose koordinuos programavimo darbą ir e, nacionalinių planų parengimą. Ir tose gairėse e, bus tam tikros instrukcijos e, ir pagrindiniai žingsniai apibriežti programavimo proceso. E, egzistuoja, kaip aš jau minėjau, ir keltas neatsakytų klausimų apie tai, kaip tas programavimo darbas, e, e, būdamas labai sudėtingu ir biurokratiniu, vis tik šį procesą paversų strateginiu, lankščiu ir nuosekliu, kiek tik tai įmanoma. Dėkoju uždėmesi. Vincent Grimo. Dėkoju, o dabar stik žodį ponė Visang Grimo, jo prezentacijai ir e, matau, kur jis sėdi, taigi duodu jums penketą minučių pristatyti savo nuomonį. Labadiena ir labai ačiū pirmininkė, kad suteikėt man žodį. Aš norėčiau papildyti keletų punktų tai, ką pasakė kolega ir, na, tiesiog apie esmę, apie pasirengimą prie programavimui kitam ciklui ir keletą tokių e, žodžių apie apmąstymą, nes mes dar apmąstom apie pasirengimą, na, apie aplinkybės, apie padėtį. Manau, kad e, es, kaip europiečiai, mes tikrai turim daugybę galimybių ir mes turim naują DFP. Manau, kad atsižvelgiant bet kokį ICE, mes turėsim teisinį pagrindą, kuris bus pagrindas, mums padės mums sustiprinti programavimą. Nes mes turim programavimo patirties, bet manau, kad siekiai kitam ciklui yra pagerinti visą tai, kas yra padaryta praeitie. Taigi turim naują DFP, naują politinį ciklą, naują politinę vadovybę. Manau, kad tai yra galimybė kad viską pataisytume, kiek įmanoma, geriau pasirengtume kitam programavimo laikotarpiu. Kitas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, tai iš tiesų klausimas yra, kaip galima geriau sutelkti dėmesį į ES išorės bendradarbiavimą ir mm, ne vien tik tai tai, bet ir kitas bendradarbiavimo formas ir užtikrinti, kad būtų suderinta ir kiek įmanoma susijętų su ES prioritetais, politikos tikslais ir mm, interesais. Ir čia taip pat, kaip buvo pasakyta, Iš patirties mes žinome, kad daugelį programų, kurių ES yra įsipareigojusi, kad dalyvauja, mums tikrai reikia partnerystės su partnerėmis šalimis, nėra jokių diskusijų. Nežinom iš patirties, kad daugelis programų, kurios apibrėžime biurose Briuselėje, tiesiog neveiks. Taigi galiausiai dialogas, konsultacijos su partnerė, šalims partnerėmis ir visomis interesuotomis šalimis, taip pat ir ES ir, ir visuomenė, ir, ir pramonės sektorių bendradarbiavimas yra esminis dalykas, kad programavimas būtų kokybiškas. Trečias dalykas, ką norėjau pabrėžti, kalbant apie mm, aplinkybės, tai yra iššūkis suderinti iš vienos pusės žinias ir e, kontaktus vietoje, ypač per ES delegacijas, ir politinius prioritetus. Tai yra, kokios yra ES orientacijos, ką mano ES institucijos. Taigi Čia reikėtų apimti didžiausias e, sritis nuo žaliojo susitarimo, e, migracijos partnerystės, vadovavimas taika ir teisingumas, bet reikia tai suderinti su realijomis padėtimis didžiosiuose šalyse. Tai yra vienas iš esminių iššūkių atsižvelgti į tai, kas vyksta. Ir vėlgi tą patį galim pasakyti apie NATA, kai nustatome tikslus, ką reikia apsispręsti, pavyzdžiui, ar mm, klimatas ar vystimasis. Ir reikia žinoti, kas svarbu, ką turim reglamentuose, kad tai būtų įgyvendinta ir perkelta į programas partnerėse šalyse. Norėčiau pabrėžti, na, sakysim, trejetą evoliucijų ir inovacijų, inovacijų MCI ir aš manau, kad jau dabar e, yra e, esminis suderinimas tarp ES ir e, tarybos ir, ir parlamento tai yra didesnis, didesnis siekiai dirbant su e, trečiosiamis šalimis, reikia plėsti ir geografinį apripti ir neužmiršti, kokia, kokia yra padėti šalyse. Ir manau, kad ir MS, ir šalis narės turi siekti didesnių rezultatų. O antras dalykas, ką norėjau pabrėžti, yra susijęs su taip vadinamu tai, kad reikia stiprinti subsidiarumą ir tiesiog e, atsižvelgti šalies lygį, į šalies programas, ką geriausia galima ten pasiekti, kad būtų užtikrintas geresnis sudarinimumas ir rezultatas, aišku, ir regioninės programos, ir teminės programos, o tikslas yra susitelkti kiek įmanoma anksčiau, plačiau į, į tas programas, kurios yra kaip labiau globalesnės. Ir dar ką norėjau pabrėžti, tai yra susijęs su inter, investicijomis tai evoliucija ir e, geresnės priemonės. Aišku, yra e, galimybė plėstis į Aziją, į Latino Ameriką ir e, plėsti programas su dabartinėmis šalimis, plėsti programas ir Tai reiškia naujesni, nauji dialogai, platesni dialogai su naujais subjektais, gyventinamo institucijomis. Taigi reikia žinoti, kokie yra siekiai ir atsižvelgti į tai progresyviai ir dirbti palaipsniui. Taigi, kaip sakiau, dabar e, yra pasirengimas programavimui, toks etapas, e, atlikta analizė, e, vyksta konsultacijos, nes jas tęsime ir daug atlikome. Čia galiu pasakyti, kad tas vadinamas Europos klasteris su partneri, šalimis partnerėmis ir vietos subjektais, aišku, kalbame apie bendradarbiavimą, apie konsultacijas su e, JT, Pasaulio banku, kitais tarptautiniais subjektais ir po e, konsultacijų manau, kad mes galėsim pradėti programą. Dėkui. Dėkui man buvo pasakyta, kad dar kažkas norėjo pasakyti papildomų pastabų. Jeigu ne, tai dėkoju ir dabar sutiksiu žodį ponui Sebregondijai. Dėkoju pirmininkė, laba diena visiems. Iš tikrųjų, manau, kad kolegų ne, prezentacija iš NDCPM buvo labai įdomi ir tiksli. Taigi, pradinis taškas identifikuoti ES institucijų norą parengti programavimo ciklą, kur būtų atsižvelgta į es interesus ir kad būtų užtikrintas stipresnis es vaidmo pasaulyje. E, taigi šitas procesas jau vyksta nuo pat pradžios, aš manau, kad tai ir apibūdina naująjį programavimo ciklą. Nenoriu pasakyti, kad mes tapsim, na, sakykim, vienašaliai, vienašališkai nustatysim kryptį, kur mes galvosim tik tai apie savo požiūrį, nesirūpinsim kitų šalių nuomonę ir požiūrį, bet priešingai, e, žinodami tai, kokie yra mūsų strateginiai prioritetai, mes turim rasti tuos sąlyčio taškus su šalims partnerėmis. Na, tam tikrą prasme, atsižvelginti tai, ką atliko mūsų tarnybos ir mūsų delegacijos, e, dirbančiomis su šalimis ir atliekančiomis regioninį vertinimą, manau, kad yra didelė konvergencija. Mes žinome, kokie yra pagrindiniai klausimai, kuriuos reikia spręsti. Ir jie kyla iš tų problemų, kurios yra susijęs su vadovavimu, stabilumu ir taika taip pat klausimai susiję su darbo vietų kūrimu, ypač jeigu galvosim apie Afriką, tai yra ta žemynas, kur yra e, didelis demografinis augimas ir programa, problema, kaip patekti į darbo rinką. Taip pat kalba apie su klimato kaita susijusius klausimus, skaitmeninių pasidalinimų. Taip pat tai, kad privatus sektorius nepakankamai dalyvauja investavime ir vystime dėl to, kad yra rizikos iš politinės pusės ir iš finansinės pusės. Yra aiški konvergencija apie tai, kokie yra svarbiausi klausimai mūsų šalėse partnerėse ir kokie yra mūsų prioritetai. Taip pat tie prioritetai, kuriuos mes nustatėme kartu su naujaja komisija, kad reikia pabrėžti žalį į susitarimą ir kitus klausimus, kaip pavyzdžiui skaitmininimas, klėsėjimas ir taip toliau. Taigi mano kolega iš ECDPM identifikavo galima įtampa tarp šio požiūrio, ES požiūrio ir SDG. Na, iš tikrųjų, aš nemanau, kad, kad tai būtent taip ir yra, nes ne vien tik tai generaliniai direktoratai atsižvelgia į horizontalį dimensiją ir prioritetus visų mūsų priori, politinius prioritetus, bet aš manau, kad yra iniciatyvos kaip šalis e, susitarimas ir taip pat parama Paryžiaus susitarimui, tai visiškai atitinka RSDG. Ir aš manau, kad atsižvelgsime migracijos aspektą, kuris buvo paminėtas e, Europos Sąjungos pasiūlyme yra siekis suvaldyti migracijos klausimus kartu su šalims partnerėmis, o ne izoliuotai. Taigi mes nepateikėm pasiūlymo, kur būtų specia, aptariamos specialios priemonėmis, kaip įveikti migraciją tiek es viduje, tiek išorėje, bet iš tikrųjų mes pateikėm pasiūlymą įtraukianti šalis partneris atsižvelgiant į visus klausimo spektrus, nuo e, socialinio iki aplinkos sauginio. Ir tai turėtų būti, migracija turėtų būti vadovavimo elementas, valdysenos elementas. Tai taip pat turėtų būti ir ekonominio ir socialinio vystimosi elementas. Ir galiausiai, baigiantis dėryboms, mes pamatysime, ar tas stiklas 10 procentų migracija, ar tas tikslas bus išlaikytas. Taip pat, jeigu galvosim apie investicijas, taigi e, NDCI e, siūlo e, susijęti garantijas SD, tai taip pat yra ir veiksmų programa skatinanti investicijų vystymą. Manau, kad tai yra požiūris, kuris puikiai suderintas su SDG. Na ir dar porą dalykėlių, kaip geriau dirbti, kaip derinti es ir e, šalių partnerių darbą, na čia svarbiausia ne koordinavimas, bet galimybė veikti ir kalbėti vienu balsu šalių lygmeniu arba santykiuose su šalimis es valstybės narės yra partnerės, Europos partnerės mm, tam, kad būtų padidinta įtaka mes tikrai turėtume ne vien tik tai siekti savo tikslų, bet ir gebėti išlaikyti svertus su mūsų partnerėmis, o geriausia tai pasiekti, tai tiesiog užtikrinti, kad ES ir valstybės narės kalbėtų vienu balsu. O dar vienas dalykas, mes žiūrime į programavimą, į būsimą programavimą, kad tai yra ne vien tik tai bišalių e, klausimų sprendimas e, su atskiromis šalimis, bet tiesiog mūsų tikslas yra kurti sąjungas, alijansus. Mes esame pasaulyje, kuris tikrai yra labai sudėtingas ir susiskaldęs. Reikėtų skatinti daugia šalių sprendimus, reikėtų remti e, regioninius problemų sprendimus ir e, mūsų santykiai su konkrečia šalimi, tai nėra vien tik tai mes ir konkreti ta šalis, bet klausimas, kaip galime e, kurti alijansus tiek viso pasaulinėje arenoje, tiek regioninių lygmenių, užtikrinti, kad mes sustiprintume partnerystės. Ir manau, kad viršiau savo skirtą laiką, bet mes turime kartu su Europos parlamentu dirbti turėtų būti didesnis dialogas, daugiau dialogo apie tai, kokios yra strateginės mūsų bendradarbiavimo kryptis. Ir dabar e, ir vyksta teisėkros procesas, bendrų sprendimų prieimimo procesas ir e, šita NDICI dalis turėtų būti išspręsta, bet taip kaip mūsų nuomonė atrodo, kad reikėtų užtikrinti strateginį požiūrį į programavimą ir tai padės geriau dirbti kartu su Europos parlamentu. Ačiū. Ačiū, o dabar laikas pastaboms ir klausimams, kad kolegos iš komitetų galėtų išsakyti. Ir dabar žodžio prašo ponas Noiseris. Ačiū. Dėkoju štai kad e, pristatėt e, šį labai sudėtingą požiūrį. Pažiūrėsime, kokio poveikio sulauksime, kai viskas jau veiks. Kol kas kalbame apie tai, ką reikėtų daryti, turint omenyje bendradarbiavimą, kas bus su pinigais, kas kontroliuos visą tai. Visą Tai dar spręstini klausimai ir manau, kad e, Europos parlamentas atliks e, svarbu vaidmenį. Tai nėra įtvirtinta sutartyse, bet vis dėlto mes kaip parlamentarai galime um, turėti tam tikrą veiksmų laisvę, daryti tam tikrą poveikį, kalbant apie šiuos pinigus. Be to, e, toliau kalbant apie atsakomybės pasiskirstimą parlamente, Dėvi ir Afet, ko gero, galėtų prisimti atsakomybę už šiuos klausimus. Kova su skurdu darys poveikį visoms mūsų politikos sritims ir mm, tikimės rizikingesnio, mm, didesnio užmojo požiūrio ateityje. Be to, anksčiau diskusijos pradžioje mm, buvo pristatyti įvairūs tikslai ir anksčiau tokie dalykai buvo įtraukti visi į mm, skirsnį įvardytą migraciją ir migracijos problemos. Galbūt reikėtų dar apie tai pagalvoti, bet to aš dar noriu paklausti dėl to, kas man neaišku. Dėl to, kad e, išlaidos gali būti patiriamos kariniams dalykams, e, siekiant kovoti su skurdu karinių konfliktų vietovėse. Ačiū dabar, ponas Havani. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū visiems e, už išsame informaciją. Manau, kad mums vystimosi komitete Svarbiausia sutelkti dėmesį į sektorius, kurie iš tikrųjų galėtų prisidėti prie vystimosi. Išorės finansavimo priemonės vystimosi srityje, mano nuomonė, turi būti nukreiptos į pagrindinės migracijos priežastis – Ponas Noizer įsakė savo argumentus ir nebeturiu jokių komentarų, bet manau, kad čia prasme pagrindinės migracijos e, priežastis, ko gero, būtų daug realistiškesnis taikinys, e, jeigu kyla tam tikrų abejonių dėl vystimosi politikos ir karinių aspektų. Buvo nemažai jau kalbama apie tas priežastis, bet noriu dabar konkrečiau pakalbėti. Tai, ką pristatėte iš dalies, yra nauja informacija ir um, kai, kita vertus, kai ką jau esame girdėję anksčiau. Aš pateiksiu klausimą ir e, tikrai tikiuosi iš jūsų atsakymo. Turime remti švietimo sektoriaus programas. Švietimas itin e, svarbus ir jis gali mums padėti ir spręsti opiausias problemas besivysančiame pasaulyje. Pasistengime konkrečiau pakalbėti Kaip jūs vertintumėte tuos išteklius, kuriuos galėtume skirti švietimo iniciatyvoms? Išteklių reikia ir pradinio ir aukštojo išsilavinimo srityse ir Afrikai jos transformacijai, ekonominių požiūrių, tai būtų itin svarbu. Ką Jūs manote apie tai? Ačiū. Prašau kolegų e, kalbėti neilgiau nei po dvi minutės. Dabar e, suteiksiu žodį poniai e, Šabo iš Renijų frakcijos. Dėkoju už labai įdomius pasisakymus, porą pastabų ir klausimas. Aš manau, kad nėra įtampos tarp tvaraus vystimosi tikslų ir šių finansinių priemonių tikslų, bet priešingai. Ir SDG, mano nuomonė, yra tikrai bendras dalykas. Ne vien tik tai e, galimybę pakeisti viską, visą planetą, visą iš karto, bet tiesiog tai yra svarbu ir ekonomikos sektoriui, ir visuomeniai. Ir mano nuomonė svarbiausia yra sukurti priemonės, e, kurių pagrindas yra SDG. Taigi, mano nuomonė, nėra įtampos, kaip jau buvo paminėta. Na, antras dalykas, na, man atrodo, kad priemonės turėtų būti gyvos pritaikytos prie besikeičiančio pasaulio ir turėtų um, būti įvairus bendradarbiavimas ir ekonominė partnerystė su trečiosiomis šalimis, bet reikia taip pat žvelgti ir į Kiniją. Aš neturiu patirties šitoj, e, šitoj srity, bet čia tik reikėtų lankstumo. Ir trečias dalykas, mano klausimas, kalbant apie e, tai, kad vyksta įvairių meteorologinių e, pokyčių atsižvelginti klimato kaitą, ar yra numatyta konkreti veikla, ne vien tik tai susijusi su humanitarnė pagalba, bet ir kaip ruošiamas atsižvelgti į klimato kaitos pasiekmes ir kaip bus atsižvelgiama į teritorijas ir kaip turėtų būti e, atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį. Um. Ačiū. Dabar, ponė Mildė, iš IDE. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už paaiškinimus. Aš e, perskaičiau apie e, naują projektą ir aš aišku e, sutinku, kad tikrai yra susidomėjimas ir iš, mūsų, iš mano kolegų pusės ir atsižvelgiama į tai, kad ir nacionalinės tarnybos turėtų dirbti. Ir ES ir JT jungtinės tautos turėtų imtis e, atsakomybės, bet mes neturim būti vieninteliai, kurie tą darbą atliekame. Reikėtų atsižvelgti į esminius partnerius ir taip pat reikėtų atsižvelgti į Kiniją. Ir Europos projektas e, e, vyksta, bet Kinė taip pat suderino savo projektą ir mes žinome, kad reikėtų užtikrinti tarptautinį darbą iš to klausimu. Ir norėčiau žinoti, ir, ar juknės tautos ir ES delegacija yra informuotos apie Kinijos vykdomą projektą ir ar, taip, kolegos sakė, kad tai yra kitas darbo turkės punktas, ką jūs sakote. Jūs kalbate apie kitą darbo turkės punktą, ne tą, kurį mes dabar svarstom. Dėkui. Dabar ponas Čarls Grans iš Rijų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kaip ir kolegos, aš labai susidomėjęs išklausiau pasisakymų, ypač e, CPDM e, kolegos e, pasisakymą, nes tai tikrai yra labai svarbus dalykas, atsižvelginti tai, kas vyksta Europos Sąjungoje. Ir aš nenoriu komentuoti tai, ką jūs pasakėt, nes esmė tai, ką jūs pasakėt, m, tikrai yra geras dalykas, atitinka Europos politiką vystimosi srityje ir e, atsižvelgia į naujasias skriptis. M, į tai, ką daro NVCI, bet ką aš norėčiau e, pakomentuoti kad mūsų, tarp mūsų vyksta dėrybos, bet e, apie tai gal nebuvo net pasisakyta, bet klausimas, e, kai jūs kalbat apie priemonės, nekalbam apie demokratiją. Priemonių vykdym, valdymas yra esminis dalykas, o demokratijos principas tai yra pasiskirstimas, galių pasiskirstimas. Ir aš manau, kad vienas iš didžiausių prioritėtų šito, šitos priemonės yra tai, kad ES turėtų apibriežti e, savo teisę, savo, savo tikslus, bet reikėtų užsi, užtikrinti, kad trečiosios šalis kontroliuotų vykdančiuosius ir kaip ir mes, kad darom tai, kad jį tik tai tai, ką, kam pritarė valstybės narės. Na, aš manau, kad tai yra esminis dalykas ir nors ir yra sunku, bet tai, kas skiria mus nuo kitų, tai būtent ir yra mūsų, mūsų tas sunkus darbas, sunkias užduotis, bet tai yra būtina, tai yra privaloma, kad mes galėtume tiesiog suderinti mūsų vystimo politiką e, su partnerystės principu. Taip, su e, partnerystė, dialogas, pagarba ir demokratijos principo skatinimas. Aš manau, kad tai yra klausimas, e, kurį reikėtų įtraukti į naujasis priemonės. Ir antras dalykas, tai taip pat reikėtų atsižvelgti ir į kontekstą, kuriame bus vykdoma šita politika. Ir dabar mes esame labai įvairūs subjektai, įvairūs veikėjai. Ir tai, kas daro įtaką, reikia žinoti, kas darys įtaką ir ateityje. Reikėtų žinoti, kad e, jeigu kad mes turėtume nesumažinti esmės. Ir, ir vyksta dėrybos su, su Rusija. Rusija derasi su daugeliu Afrikos šalių. Aš manau, kad jie pasirašė daugybę sutarčių. E, Kinija taip pat. Jie turi infrastruktūrą Afrikoje ir Tai mes neturim tapti Kinijos įkaitais. Na, aš e, manau, kad reikia sustiprinti šitą klausimą, nes mes neturėtume atsilikti nuo kitų veikėjų ir mūsų politika turi būti matoma. Uh, Ir dar vienas dalykas, na, gal nereikėtų būti tokiems negatyviems dėl padėties mūsų e, valstybėse narėse. Valstybės narės daro tai, kas reikalinga. Dabar vyksta konkurencija ir aplikoje ir nėra klausimas apie tai, kas galėtų daugiau prisidėti prie tikslų nustatytų ES politikoje, bet ar mes dubliuosim kitus partnerius. Ir jeigu vyksta bendras programavimas, aš norėčiau tai, tai žinoti. Ir norėčiau žinoti, kas vyksta konkrečiai dabar. Dabar uh, uh, žodis Rasa Juknevičianė, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš labai trumpai pateiksiu savo praktinį klausimą susijusi su padėtimi vietose trečiosiuose šalise. Mano klausimas toks. Kaip užtikrinti, kad praktinės žinios apie padėtį vietoje e, būtų priimtas domin, kad jį būtų atsižvelgiama e, vadovavimo lygmenių ir politinių lygmenių. Ačiū. Ačiū už trumpą klausimą. Dabar e, žodis ponui Pulmanui. Ačiū pirminkė. Dar du papildomi klausimai. Galiu išskirti dvi temas kuriomis būtų verta toliau diskutuoti. Žinau, kad išorės veiksmų tarnyba nėra taryba, bet e, vis dėlto tikiuosi, kad šis klausimas bus iškeltas e, diskusijoms ir su valstybėmis narėmis e, taryboje. Jeigu imtumėmės visiškai naujo požiūrio, kuris būtų visapimantis, apimantis, holistinis, kaip atsakytume į šį klausimą, ar tai būtų daugia šalis požiūris, ar vis dėlto ir toliau dirbtume dvi šalių pagrindų su valstybėmis narėmis. E, koks būtų tinkamas dėrinys? Yra lėšų, yra galingų agentūrų, veikėjų. Taigi, koks dėrinys būtų tinkamas? Kartai susiklosto įspūdis, kad valstybės narės viena vertus uh, remia sudėtingesnius e, požiūrius, e, kita vertus e, toliau dirba dvišalių pagrindų. Tai ko gero strateginis vystimosi politikos klausimas. Ir antrasis klausimas noriu pasveikinti poną Džonsą. Jūs paminėjot visus konfliktus, bet itin diplomatiškai galimi sprendimai, kalbant apie būdus suvienyti skirtingus interesus. Puikiai, bet nesu dėl to tikras. Ir iš karto sakyčiau ne. Jeigu esame rimtai nusiteikę dėl darnaus vystimosi tikslų, negalime orientuotis į trumpalaikius valstybių narių interesus. Ir galvodami apie tokį kelią, ko gero susidursime su nelaimė, jeigu nepagalvotume apie būdą, e, kuriuo galėtume gyventi DVT kaip pagrindinę mūsų politikos priemonę. Ir e, be abejo, e, čia turėtų vadovauti DEFCO ir DEFCO taip pat skiriu šį klausimą. Ačiū, Paskutinis prašymas pasisakyti iš bendrapirmininkio, mano Tobajas, jam ir suteiksiu žodį ir perduosiu mikrofoną, kad jis toliau pirmininkautų. Ačiū, dėkuoju visiems už pastabas. Aš turiu tris konkrečius klausimus. Man atrodo, kad mes apskritai visi galime pritarti, kad norime lankščių finansinių priemonių, lankstaus programavimo. Ir aš ko gero ne vienas, kuris šiuose rūmuose mano, jog parlamentas turi atlikti svarbu vaidmenį šiame procese. Pavyzdžiui, nustatant e, konsultacijų sistemą, e, reguliarų ataskaitų teikimą, užtikrinant didesnį skaidrumą, keitimąsi dokumentais bet e, atrodo, kad e, nedaug kas atvirai remia tokią nuomonę. Ir mano klausimas komisijai, kodėl, kodėl nesulaukiame paramos e, tokiam požiūriui, kodėl nepripažįstate, jog parlamentas turi atlikti svarbų vaidmenį. Ačiū. Dėkoju. Dabar vėl suteiksiu žodį kolegoms, kurie pristatė šią nuomonę. Pone Džonsai, gal norėtumėte atsakyti kai kurios klausimus? Taip, Ačiū visiems už klausimus, už komentarus, taip pat už kritiką. Sureaguosiu į porą klausimų. Pradėsiu ko gero nuo e, valdymo aspektų. Jie buvo pristatyti prieš kelis mėnesius ir ankstesnės kadencijos nariams kalbėjome apie suvaldymus susijusius klausimus ir tai iš tikrųjų labai svarbi temą derantis dėl DFP. Dabar e, sutelkėme dėmesį labiau į tai, su kuo bus susijęs naujasis programavimo procesas ir į tai, kad parlamento vaidmuo turi būti visapusiškai pripažintas, bet yra ir kitų klausimų, apie kuriuos šiandien nekalbame. Žinoma, neneigiame šios temos svarbos, bet mano pranešimas ne apie tai. Norėčiau grįžti prie to, ar tarp DVT ir S interesų yra įtampos ar ne. Nuolat kalbame apie tai ir žinoma, kalbant politinių požiūrių, visi sutarė, kad DVT e, yra tas kelias, kuriuo turėtų eiti valstybės narės ir jų partnerės. Bet kaip visada svarbiausia detalės kai reikia suderinti ilgalaikius ir trumpalaikius interesus, kai reikia suderinti vidaus politiką ir jos tikslus su išorės politika ir jos tikslais, mm, kai reikia užtikrinti tokį politinį nuoseklumą darnaus vystimosi srityje, tuomet viskas susikomplikuoja ir būtent tuomet pradedame išvelgti tam tikrus įtampos dėl konkrečių klausimų konkrečiose šalise. Galėčiau paminėti kelias temas, dėl kurių galėtų kilti tokios įtampos. Ir tai iš tikrųjų priklauso nuo diskusijų ir įsipareigojimų įgyvendinti devietį lygio. Ačiū. Ar jūs, ponė Sipra, norėtumėte atsakyti į kai kuriuos klausimus? Hey, points, but... Dėkuoju pirmininkė. Daug minčių išsakyta, keletą pasirinksiu. Buvo klausima, klausimas apie paramą e, kariškiams, taigi savo pasiūlymą dėl NDICI mes laikomės to pačio požiūrio, e, kokio laikėmės ir prieš pusantrų metų e, dėl priemonės skirtos e, gebėjimų stiprinimui. Taigi e, mes numatome paramą tik tai e, tais atvejais, kai paramą gaunantieji prisideda prie vystimosi tikslų arba reaguoja į e, gamtos nelaimės, pavyzdžiui. E, E, sprendžiant kitus klausimus, e, pavyzdžiui, remiant e, taikos palaikymo misijas par, partnerių šalise ar kitas civilinės ar karinės misijas, tie dalykai finansuojami iš lėšų, kurie yra už biudžeto, už šio biudžeto. Taigi situacija išlieka tokia, kokia ir šiandieną. Dėl migracijos. Taip, tai problema, e, kurią sprendžiant reikia atsižvelgti į e, visus tos problemos aspektus, reikia galvoti apie užimtumo, verslo galimybės, žmonių dalyvavimo galimybės. Tai svarbus e, elementai, taip pat ir elementai susiję su vietos valdžios gebėjimų stiprinimu, kalbant apie šalies vyriausybės, institucijas, registrų veikimą, dokumentų žmonėms e, išdavimas, e, žmonių srautų, migrantų valdymas. E, čia pradėjome dirbti panaudodami valetą procesą ir mes e, šitą visapimantį požiūrį į migraciją ketiname ir toliau išlaikyti. Buvo klausimas dėl e, vadinamojo klimato pereimo. E, mes remiame šalis partnerės, priimant įsisavinant naujasias ekologiškesnės technologijas, nors tai ir nebūtinai turi prisidėti prie didesnio industrializavimo. E, ir iš tikrųjų ekologinė žalioji ekonomika pri, privalo būti paremta visose valstybėse partnerėse. Na ir pagaliau pritarčiau pono Görens e, nuorodai į demokratiją, į žmogaus teisės. Mes esame pagrindinė grupė pasaulyje, kuri remia tas vertybės ir visi tikisi iš mūsų, kad mes išliksime ištikimi savo vertybėms dėl bendro programavimo. Reikėtų pasakyti, kad e, pažangos yra pasiekta. E, aktyvus e, bendrojo programavimo procesai dabar vyksta 60 šalių. Mūsų ambicija yra pasiekti, kad visose šalise tai vyktų ir mes bandome dabar apjungti procesus, kad nebeliktų to fragmentavimo, apie kurį ponas parlamentaras minėjo. Kalbant apie investicijų skatinimą, e, mes e, stengiamės, kad EBRD, e Europos investicijų bankas ir valstybių narių finansinės institucijos veiktų vienoje platformoje, skatinant pasitraukimą nuo fragmentacijos, kuomet kalbam apie valstybės narės ir e, institucijas. Ar pons Grimo norėtų sureaguoti į klausimus? Dėkui, pirmininkė, labai trumpai daugiau pasakyta, keletą papildomų e, pastabų dėl klimato ir pasirengimo klimato kaitai e, projektų yra visa virtinė, jie vyksta. E, e, Aišku, daugiau finansavimo klimatui, e, prisiderinimui ir atsparumui e, e, yra būtina pasiekti. Žinoma, įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus mes galime padėti valstybėms parengti savo klimato planus, e, taigi e, tai yra labai svarbus aspektas, kalbant apie demokratiją ir valdymą, tai be jokios abejonės e, NDICI dėrybų tekste mes labai aiškiai sakome, kad remsime pagrindinės vertybės ir tuo būtent Europos bendradarbiavimas, visumasis bendradarbiavimas ir skiriasi. Dėkui. Thank you, the speakers, and I pass the floor to. E, dėkoju. E, prelegentams suteiksiu žodį mūsų bendra pirmininkiui. E, bet dar atrodo norėtų ponas Jorgen kalbėti. Dėkui, atrodo, esame toje pačioje valtyje, taip sakant, visi parlamentarai nori geros vystamosios strategijos ir politikos ir aš turėčiau čia du konkrečius klausimus. Jeigu ne šiandieną, galbūt pateiktumėte konkrečius atsakymus štai kokius klausimus. To, to ypatingai reikia. Dėkoju. Žinoma, į kai kurios klausimus detalesnių atsakymų galbūt tikėjomės, pastebėjau, kad ir į mano klausimą nebuvo atsakyta. Bet kuriu atveju noriu padėkoti visiems mūsų šios dienos prelegentams. Matote, kad mūsų komiteto, komitetų nariai labai domisi. Šiais klausimas lauksime e, kitų komisijos žingsnių ir turbūt nenustepsite išgirdę kad e, Europos parlamentas nuo pat pirmųjų šio proceso žingsnių nori būti įtrauktas į jį ir aš tikiuosi, kad būtent taip ir bus. Dėkoju šiandienai.